pavėlavimų, bet vis tiek. Ponas Fulė, komisaras dabar užima vyriausios įgaliojotinės vietą ir pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo dėl juodosios jūros, kalbėsime apie juodosios jūros strategiją. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandien vyriausiosios įgaliotinės vicepirmininkės Ešton vardu diskutuoti šiandien apie regioninį bendradarbiavimą ir perspektyvas Juodosios jūros regione. Sveikinu Europos parlamento iniciatyvą ir susidomėjimą Juodosios jūros strategiją. E, Juodosios jūros strategija yra ypatinga geografinė vieta, e, turtinga žmogiškųjų ir gamtos išteklių. Tai yra savotiškas tiltas tarp Europos, Azijos ir vidurinių rytų. Tuo būdu Judoji jūra e, suteikia visiems ypatingai įdomių progų ir galimybių juo labiau bendradarbiavimas e, tampa svarbus mums visiems. Nuo 2007 metų, kai Bulgarija ir Rumunija įstojo Europos Sąjungą, Europos Sąjunga yra tiesiogiai įsitraukusi Juodosios jūros e, reikalų sprendimą. Tai yra ypatingas regionas su ypatingais iššūkiais ir tam reikalingi koordina, koordinuoti veiksmai. Nuo 2008 metų e, Juodosios jūros strategija yra viena iš ES regioninių bendradarbiavimo strategijų. Aš norėčiau pasakyti tiems, kurie sako, kad ši strategija galbūt dubliuoja rytų partnerystę, norėčiau pasakyti ne, nes rytų partnerystės sritis yra e, ta, kur, kai, kur siekiama suburti rytų e, kai, šalis kaimynės, o juodosios jūros strategija būrė draugien tas šalis, kurios yra įsikūrusios apie juodąją jūrą, siekiant tobulinti regioninį bendradarbiavimą. Be abejo, e, yra tarpusavio sąveikos tarp šių dviejų strategijų - Juodosios jūros strategijos ir rytų partnerystės. Tai yra mūsų strategijos padedančios palaikyti santykius su rytų partneriais. Šių dviejų strategijų sinergija yra labai puikia priemonė siekiant mūsų politikos tikslų įgyvendinimo. Mes visi kartu dirbame su savo partneriais, viena vertus Europos Sąjunga iš vienos pusės ir suinteresuotos šalis iš kitos pusės, tai padeda mums spręsti, išspręsti daugybę klausimų. Mes bendradarbiaujame su pasienio kaimynais ir tuo būdu dirbame, kaip jau sakiau, remdamiesi regioninių bendradarbiavimo pamatų. Šiandien mes kalbame apie juodoją jūrą, kalbame apie visą eilę klausimų, kurie aktualūs, tai čia aplinkosauga, jūrų reikalai, žvejyba, energetika, transportas ir panašiai. Mūsų veikla remiasi trimis um, partnerystėmis. Pirmiausia, aplinkosauga, antra transportų, trečia energetika. 2010 kovą mes taip pat pradėjome ir aplinkosaugos partnerystę. Mes taip pat turime pasienio bendradarbiavimo programą regione. Biudžetas 7-13 metams Juodosios jūros, basein, Juodosios jūros baseino programai ir pasienio elementui remiantis taip pat e, partner, e, kaiminystės E, elementu išaugo nuo 17,5 milijono iki 25,7 milijonų eurų. 18 projektų buvo įgyvendinti pateikus pasiūlymus, kurie apima tuos tris prioritetus, kurie yra susijęs su 7-13 metų juodosios jūros baseino programa. Pirmiausia, siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, e, skatinantį ekonominį ir socialinį vystimąsi, e, resursų pasiskirstimas, aplinkos sauga ir resursų išsaugojimas yra kitas rytis. Ir trečia, parama kultūrai, švietimo iniciatyvoms siekiant kurti bendrą kultūrinę aplinką šiame e, Jodos jūros baseine. Mes nepasiekėme galbūt tiek, kiek tikėjomės įgyvendindami šias tris partnerystės. Tačiau atėjo laikas pasižiūrėti, kaip tą bendradarbiavimą atnaujinti, kas yra naujo įvykę šiame regione. Ir puiku, kad turime progą diskutuoti apie tai su jumis. Juodosios jūros strategijos ateitis e, rūpi mums visiems. Svarbu, kad e, e, tuo rūpintųsi ir ES, ir prie Juodosios jūros esančios valstybės, ar jos yra ES dalis ar ne. Tuo pat metu labai svarbu išsiaiškinti, kaip atgaivinti tą Juodosios jūros strategijos sinergiją. Ir Čia mums teks atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, mes turime sustiprinti ES požiūrį į bendradarbiavimą Juodosios jūros regione. Ir čia svarbu atsižvelgti į visą eilę įvairių santykių, kuriuos mes palaikome su šalimis esančiomis prie Juodosios jūros. Mes turime uh, Turkiją, pavyzdžiui, valstybę kandidatę, strateginę partnerę Rusiją, Plus yra mūsų taip pat ir rytų partnerystės šalių, su kuriomis bendradarbiavame Ukraina, e, Moldovos Respublika, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžianas. Mes taip pat e, turime pasakyti, kad nes su visomis šalimis e, santykiai yra palaikomi lengvai šiame regione. Antra, mums taip pat reikės atkreipti dėmesį į kitas galimybės bendradarbiauti regione. Mums nereikia vėl išrasti dviratį. Aplinkosaugos rytyje Juodosios jūros komitetas vaidina didžiulį vaidmenį ir ES tikisi, kad e, ji taip pat galės tapti šio komiteto nare. Mes taip pat norėtume, kad būtų glaudesnis bendradarbiavimas ir ekonomikos organizacijoje Juodosios jūros. E, Stambule, birželio 26 dieną vyks 20 susitikimas šios organizacijos. Taip pat būtina sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą ir ekonominio bendradarbiavimo organizaciją. Visą tai padės vystyti praktinį bendradarbiavimą ir sustiprinti dialogą tarp ES ir Rusijos bei ES ir Turkijos, nes šios abipusės yra labai svarbios veikėjos regione. Trečia ir paskutinis dalykas ir labai labai svarbus dalykas. ES stipriosiomis pusėmis būtina pasinaudoti, būtina pasinaudoti Lisabono sutarties teikiamomis progomis, kad galėtume tinkamiau vystyti išorinę ir užsienio politiką ir pasinaudoti jos teikiamomis priemonėmis. Norėčiau pasakyti, kad svarbu palaikyti santykius su Europos parlamentu dėl Jodosios jūros strategijos ir mes visada suteiksime papildomos informacijos šiais klausimais apie bendradarbiavimą šmergione. Dėkoju. Ačiū, panė komisijos nariai. Pirmas kalbėtojas yra panas Ungurian. Ačiū, pirmininkė. Kaip pranešėjas Baltosios jūros strategijos klausimų šiame parlamente, aš norėčiau pasakyti, kad 15 mėnesių jau praėjo, kol šis parlamentas nusprendė priimti Juodosios jūros strategiją, kuri pakeistų Baltosios jūros strategiją. Kai 2008 metais buvo paskelbta šitas, šita e, sinergija, mes daug tikėjomės iš jos. E, jie buvo siekiama kelių svarbių tikslų. Tai būtent apibriežti Jėlos jūros regioną kaip e, ypatingą politinį regioną, su kuriuo bendradarbiauja ES ir pabrėžti jo svarbą ES. Tačiau rezultatai yra nuviliantis. Kalbant apie ES politiką, baltos, tai yra juodos jūros politika atrodo kaip juodoji skylė. Ir nuo 2008 metų jokios energijos nevyko, jokios nuseklios politikos nevystama, jok, joks politinis dokumentas neatspindi dabartinės situacijos Baltos jūros, reg, Jotos jūros regione. O e, Jodosios jūros regione nelaukiama, kol mes parengsime tokius dokumentus. Ten slypi potencialios krizės. Tai būtent e, įvairios sektorinės e, problemos yra aplinkos, žuvininkystė, jūrų politika, nekalbant apie energetiką ir saugumą. Dviem, pro, dviem progomis 2008 metais 2011 metais Europos parlamentas paskelbė, kad Juodos jūros sinergija turėtų būti pakeista kita sinergija. Tačiau šis klausimas iki šiol neišspręstas. Ar komisija planuoja sukurti ir gyveninti tokią strategiją? Ačiū, panas Ručiakas, kitas kalbėtojas. Ačiū, panė pirmininkė. Kolegos, Juodosios jūros regionas yra svarbus strategiškai regionas, kaip jau buvo paminėta. ES valstybės priklauso tam regionui, šalis kandidatės kaip Turkija arba strateginiai partneriai kaip Rusija. Ir taip pat valstybės, kuris priklauso mūsų rytų kaiminystės politikai. Todėl mūsų visų interesas yra padėti sukurti stabilumą, gerovę visame šiame regione. Taip, ten yra išaldytų konfliktų. Kai kurie iš jų 20 metų trunka. O taigi, ką, ties, ką mes galime nuveikti šiame regione? E, jau komisija minėjo, kad planuojama remti sektorinę politiką e, - transportą, turizmą, energetiką, aplinką. Žinoma, tos strategijos yra teisingos. Nes matome, kad e, yra parlamentinės asamblėjos, kad e, vyksta bendradarbiavimas, kad būtent tos sritis e, yra svarbios ir jos turi būti remiamas. Kitas dalykas yra juod, juodosios jūros transporto keliai, kad būtų susijęjami uostai ir kad būtų paskatintas turizmas šiame regione, kad būtų užtikrintas, užtik, užtikrintas energijos tiekimas ir e, aplinkosauga būtų vystoma. Taip palaipsniui mes galėtume prisidėti prie kai kurių išalytų konfliktų išsprendimo šiame regione. Kitaip sakant, ta strategija, kuri, kurią pasiūlė komisija, yra teisinga, mes turime ją remti ir kolegos, mes turėtume būti aktyvesni Ir ne vien tik tai e, bendradarbiauti tarp parlamentų, bet imtis ir ištingesnių priemonių. Ačiū, e, ponė Melceriui. Ačiū, panė pirmininkė. Pastaruoju metu tikrai e, nemažai nuveikta siekiant sustiprinti rytų partnerystę. Ir šitas stimulas, kad daugiau už daugiau, tikrai yra patrauklus mūsų rytiniams kaimynams. Nes taip skatinamos reformos, E, būtiniai pokyčiai. Tai ypač taikoma toms valstybėms, kuris yra prie juodosios e, jūros. Europos e, Sąjunga gali paskatinti jų reformų procesus. Ir šis regionas tikrai bus svarbus pastaruoju metu. Ir ne tik tai dėl energetinių klausimų. Europos Sąjunga turėtų vystyti tvarę politiką, kad būtų atspindėti joje visų suinteresuotų šalių interesai. Tai visų pirma pasakytina apie naujus dujotekius ir naftotiekius, kad ES būtų energija tiekiama diversifikuotais būdais. Politinių požiūrių, man atrodo, kad e, Juodosios jūros regiono valstybės turėtų priartėti prie ES, pavyzdžiui, kaip Ukraina prie ES. Ir mes turime atsižvelgti į teisėtus Rusijos e, interesus, kad nekiltų pavojus mūsų partnerystės su Rusija. Ačiū, ponė Kars. Ačiū, ponė komisijos nariai, ponės ir ponai. Aš e, džiaugiuosi, kad e, stengiamasi iš naujo įsiubuoti Jotosios jūros strategiją. Aš taip pat esu dėkingas už tai, kad buvo teisingai įvertintas status quo nes mes čia neturime džiaugtis kokiais nors rezultatais. Nėra tų gerų rezultatų. Juodos jūros regiono valstybės tampa vis svarbesnės, būtent jos yra arti mūsų, jos dinamiškai vystosi, be to jos, jose yra tam tikras potencialas darbo e, jėgos ir e, tam tikrų gamtos išteklių. Be to Dunojus teka per tokias valstybės. Todėl labai svarbu, kad valstybės Juodos jūros regione bendradarbiautų, o ne kenktų viena kitai. Svarbu, kad mes koordinuotume vals, šio regiono valstybių veiklą, kad kiekviena valstybė netemptų antklonės į savo pusę. Tai yra svarbu mūsų ateities energetikos politikai. Svarbiausia žodis šiuo atveju yra e, diversifikavimas, tai yra e, energijos tiekimas. Čia pirmiausia kalba apie dujotikį Nabukas. Bet kalba ir apie kitus konkuruojančius projektus, kaip pavyzdžiui, pietų srautą projektą, kurį vysto Rusija. Taigi, Juodos jūros regionas ir Kaspijos jūros regionas taip pat yra susiję. Tai yra tarsi tiltas į Vidurinę Aziją. Be to, šis regionas pasižymė ir išaldytais konfliktais. Ir mes turime atsižvelgti ne tik tai saugumą, energetiką, bet ir į stabilumą ir į taiką šiame regione. Mes turime koncentruotai, profesionaliai ir strategiškai stengtis e, pasieksi pusiausvyrą šiame regione. Ačiū, ponė Kalvin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, aš Galiu pritarti kiekvienam jūsų pasakytam žodžiui dėl Jėdosios jūros regiono. ES čia turi daugybę progų. Puiku, kad Europos komisija mato perspektyvą tolesniam bendradarbiavimui su šiuo regionu. Tačiau, kaip jūs ir pats sakėte, rytų partnerystės plėtra regisi Juodosios jūros regioną šiek tiek nustumė į šoną ir regione buvo nedaug nuveikta. Jūs pats pabrėžėte, kaip svarbu yra tai, kad ES dalyvautų šiame regiono plėtojime, ne tik vystant energetiką ar panašius dalykus, bet taip pat svarbu plėtoti turizmą, kultūrą, žmonių kontaktus. Čia komisija turėtų turėti specifinių tikslų ir priešingų atveju nieko gero nepavyks nuveikti. Pone Tikau, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Labai svarbu, kad ta strategija būtų tinkamai vertinama, ypač kalbant apie energetikos saugumą ir kalbant apie energijos išteklius Europos Sąjungai. Uh, E, šis regionas yra netoli Centrinės Azijos ir Kaspijos jūros. Po to, kai Rumunija ir Bulgarija įstojo Europos Sąjungą, e, Europos Sąjunga turi tapti svarbi veikėja šiame regione. Įtrė komitete buvo balsuota dėl šios, dėl šios strategijos. Aš rengiu pranešimą šiuo klausimu ir aš pabrėžiau, kad Europos Sąjungai labai svarbu e, diskutuoti dėl dujų koridoriaus e, sukūrimo šiame regione. Tai būtų svarbus tiekimo šaltinis ES. Nabuko dujotikis ar Transadriatikos koridorius ar Rumunijos, e, Gruzijos ir Azerbaidžiano jungtis yra labai svarbios ES. Visą tai svarbu Jėdosios jūros regionai, tam svarbu užmėgsti bendradarbiavimą tarp šio regiono valstybių kviešiu Europos komisiją didesnę svarbą skirti šiam regionui ir parengti specialų veiksmų planą. Jam dėkoju. Pone Basescu, prašau. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, importanța... Dėkoju, pone pirmininkė. Šietosios jūros regionų strateginė svarba yra neginčiama. Politinių, ekonominių, energetikos, prekybos, kultūros požiūrių, saugumo požiūrių, transporto požiūrių, kaiminystės politikos ir užsienio ryšių požiūrių, tai yra ypač svarbus regionas. Būtent dėl to aš manau, kad Jautosios jūros strategija šiam regionui nėra e, šiaip savo pasirinktinis dalykas, tai yra būtinybė. Būtina, kad regione didėtų stabilumas, kad būtų išspręsti vadinamieji išaldyti konfliktai. Ekonominis šio regiono potencialas taip pat turi būti panaudotas. Energetikos rytie čia turime paminėti du svarbius projektus. Rumunija aktyviai remia Juodosios jūros regiono strategiją, ypač e, tai, kas susijęs su Dunaus regionu. Rumunijos. Rumunija pabrėžia juk yra būtina sukurti tinkamą kontekstą bendradarbiavimui. Todėl kviečiu Europos komisiją parengti projektą susijusiu su Dosius jūros strategija. Ačiū. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Poďme spáška. Ačiū, pane pirmininkė, gerimas komisijos nariai. Svarbus, svarbus vartai į ekonominį klistėjimą yra uostai nes būtent į Europą ir iš Europos yra importuojamas bei eksportuojamas prekes per šios uostus tiek į Kiniją, tiek į kitą, kitas pasaulio valstybės. Ir tiek pakrantėje, tiek, krant, tiek šalyje yra didinami ekonominiai pajėgumai. Todėl uostai yra tikrai svarbus ne tik tai Dunojui, ne tik tai Dunojaus strategijos atveju, bet ir Jodosios jūros strategijos atveju. Nes būtent Dunojaus e, deltoje tie uostai ir atlieka svarbiausią vaidmenį. Mes, e, atsižvelgdami į savo strategiją, galėtume išnaudoti savo pajėgumus ir e, gauti naudos visai Europai. Ačiū. Pone Luman. Jums paskui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponė komisijos nary, e, Judosios jūros regionas tikrai turi strateginę reikšmę, nes ten yra daug gamtos išteklių ir 350 milijonų vartotojų. Todėl regioninis bendradarbiavimas, kuris būtų sustiprintas, tikrai būtų mums visiems naudingas ir svarbus. Mes e, norėtume vis dėlto paskatinti tą regioninį bendradarbiavimą, stiprindami ES kaiminystės politiką. Juodosios jūros regionas yra šios politikos dalis, tačiau iki šiol dabartiniuose planuose menkai įsispindi šis regionas. Nes iš esmės dabar netaikoma sustiprinta kaiminystės politika. Tačiau manau, kad regioninį bendradarbiavimą reikėtų skatinti, priimant tikrą Juodosios jūros strategiją, kuri tikrai veiktų. O ir dabar, atsižvelgiant į naują strategiją ir į sinergiją, mes turėtume vis dėlto žengti toliau. Ačiū. Kita kalbėtoja, panė Tikau. Ačiū. Pone komisijos narė, aš turiu, turiu Jums klausimą. Dabar vystant šitą Jodosios jūros, jūros koridorių nėra iš esmės finansavimo, kuris būtų skirtas šiam koridoriui. Nors e, e, kitų jūrų atžvilgių toks finansavimas egzistuoja. Yra žinoma susitarimai, kad bus atidaryti tokie koridoriai, tačiau aš manau, kad komisija vis dėlto e, numatytų ir biudžete finansavimą. Ta, kad tie TNT keliai būtų sukurti ir Rydoje jūroje, nes Viduržėmio jūroje arba e, Baltijos jūroje tokie koridoriai egzistuoja. Yra tam tikrai pasauliniai sustarimai dėl žvejybos juodoje jūroje. Ir aš manau, kad e, šie sustarimai turėtų būti pagristi strateginiais sustarimais dėl regioninio bendradarbiavimo. Ir šiuose sustarimuose turi dalyvauti mm, visos Juodos jūros valstybės. Ačiū e, spontaniškų pasisakymų procedūra baigta. Ir dabar e, vyriausios įgaliotinės vardu kalbės vėl ponas Fiulė. Uh, Mr. President, uh, honor, honorable members, uh, thank you very much for this. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusijos buvo neilgos, bet labai įkvepiančios. kalbėjome apie Dosios jūros strategiją, apie sinergiją. Aš tvirtai tikiu, jo kartu, jo Dosios jūros strategija, įskaitant e, tarptautinį bendradarbiavimą regione, įskaitant Europos, jūro, Europos Sąjungos jūros, jūrų integruotą strategiją ir Dunojaus strategiją. Visą tai panaudojant galime sukurti tinkamą požiūrį į Juodosios jūros regioną. Laikyčiausi tos pačios linijos kaip ir paskutinis kalbėtojas. Ponas Davanaki pradėjo procesą, į kurį įsitraukė visos Juodosios jūros pakrantės šalis Jos parengė bendrą darbo tvarkę Juodosios jūros baseinui ir dabar tos šalis turėtų bendradarbiauti toliau, įskaitant ir tvarų žuvininkystės išteklių tvarkymą. Juodosios jūros regiono strategija dėl žuvų išteklių tvarkymo regiono plėtros vyks netrukus Bukarešte, lapkričio mėnesį. Europos Sąjungos kelia didžiulį dėmesį regionui ir regiono partneriams. Svarbu, kad transportas, aplinkos sauga, e, žuvininkystės politika ir jūrų politika bei švietimas būtų įtraukti į bendradarbiavimo sritis. Tai yra tos sritis, kurios, kurias plėtojant galima sukurti pasitikėjimą tarp regiono valstybių. ES reikia peržiūrėti savo interesus šiame regione. Jie yra strateginiai, politiniai ir ekonominiai. Svarbu tas visas dimensijas tinkamai įvertinti ir apsitarti, kaip geriausiai tų interesų ES siekti. Be abejo, visam tam mums reikės Europos parlamento paramos, kurios ir tikėsimės. Mums reikės jūsų rekomendacijų. Laukiu jūsų paramos ir tuo pat metu norėčiau patikinti Europos parlamentą, kad mes esame įsipareigoję, kad Juodosios jūros strategija būtų tinkamai parengta ir gyvendinama. Tuo pat metu mes dirbame visais tais klausimais, kuriuos čia minėjau. Energijos saugumas, pavyzdžiui, ir kiti jūsų minėti klausimai mums rūpi. Kitas iš tų klausimų galėtų būti regioninis bendradarbiavimas demokratizavimas, juodosios jūros strategija tų klausimų neapima. Tačiau šiais klausimais dirbame. Rytų partnerystė taip pat buvo paminėta. Ir čia buvo parengta visai lie politikų, kurios buvo skirtos taip pat ir tam regionui. Tačiau įdomu yra štai kas – diskusijose su taryba ir čia, jūsų institucijoje, yra sakoma, kad yra visai lė žmonių, kurie ragina, kad būtų parengta tokia strategija, kad būtų parengta institucinė tinkama sąranga jai gyveninti. Aš kviečiau tos asmenys pateikti konkrečias idėjas. Šalia to, ką darome mes kad galėtume tinkamai parengti tą strategiją ir gyveninti, kad galėtume numatyti tinkamus jos ramščius. Na ir tiesą sakant, mums tikrai trūksta gerų, reikšmingų idėjų. Norėčiau pasakyti, kad tas laikas, kurio mums reikia parengti tam tvirtam geram dokumentui, nėra prarastas laikas, tai nėra išvaistytas laikas. Mes dirbome prie rytų partnerystės, mes stiprinome santykius su mūsų partneriais regione. Mes didinsime savo bendradarbiavimą remtini, remdamiesi tarptautiniu ir pasienio bendradarbiavimu. Europos Sąjunga turi vaidinti svarbesnį, efektyvesnį vaidmenį e, regioninėme bendradarbiavime, regioninio bendradarbiavimo srityje šiame regione. Dėkoju už jūsų paramą ir jūsų pasisakymus. Dank, Ačiū komisijos nariui Filiui. Taigi jo pranešimas baigtas. Toliau kalbėsime apie ES ir Azerbaidžiano dėrybas dėl asociacijos susitarimo ir tarp ES ir Armenijos.